kalboms skirtas laikas baigėsi. Kitas posėdis vyks rytoj nuo 9 iki 15 valandos ir in, nuo 16 valandos iki 23 valandos posėdį baigiame šį vakarą. Ir